savaičių Briuselėje per mini plenarinius posėdžius. Kitas posėdis įvyks rytoj, antradienį, balandžio 20 dieną, nuo 9 iki 1, po to nuo 3 iki pusės 9, na ir galiausiai nuo 9 iki vidurnakčio. Rydienos posėdžio, posėdžio darbo tvarkė yra paskelbta internetu. Taigi dabar posėdis nutraukiamas iki rydienos posėdžio. Dėkoju. Labanas. Thank you. Actually, well, <laughs> have you managed by